La seduta è ripresa. Pratesime posėdį. Vakar dienos protokolas buvo patvirtintas ir išdalintos kopijos jums, jeigu turite kažkokiu pastabu. O šiaip tai protokolas patvirtintas.